pakeitimai tokiu būdu. Manau, kad turime atmesti šį pakeitimą. Okay. So those... Gerai. Kas prieštarauja šiam pakeitimui, prašom atsistoti, kad galėtumėm matyti, kiek yra prieštaraujančių. More than, more than enough, than... Manau, kad tikrai pakanka, daugiau negu dešimt dalyvaujančių yra. Taigi balsuojame dėl rezoliucijos, dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš susilaikė. Pakeitimas yra atmestas. Taip, kadangi buvo daugiau negu 10 narių, kurie pasisakė prieš. Taigi dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, viso pasiūlymo priimti rezoliuciją. Tokio, koks jis yra, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuojame dėl Azerbaidžiano. Vėlgi balsuojame dėl šešių pasiūlymų priimti rezoliuciją. Visų pirma, pasiūlymas, kurį pateikė GUE. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Toliau balsuojame dėl bendro pasiūlymo priimti rezoliuciją. Visa rezoliucija, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Ir galiausiai Baltarusija. Vėlgi šeši pasiūlymai priimti rezoliuciją dėl Baltarusijos, bet prieš tai turime GUE vėlgi pateiktą pasiūlymą priimti rezoliuciją. Kas už GUE pateiktą pasiūlymą priimti rezoliuciją, kas prieš susilaikė. Aiškiai atmesta, o dabar Be, balsuojame dėl bendro pasiūlymo priimti rezoliuciją, prašom balsuoti vardiniu būdu. Ar visi jau spėjote balsuoti? Balsuoti baigiame. Rezultatas aiškus patvirtinta. Kolegos, noriu padėkoti Jums už dalyvavimą ir dėmesį. Dar turiu skelbimą. Gavau iš EFD frakcijos prašymą dėl paskirimų į interparlamentinės komisijas ir delegacijas paskirimų sąrašas bus įtrauktas į šio posėdžio protokolą. Jei nebus komentarų pateikta iki protokolo patvirtinimo, šie paskirimai bus laikomi patvirtintais. Ir pabaigai šios dienos e, posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui tvirtinti kitos sesijos pradžioje. Vėlgi, jeigu nebus jokių prieštaravimų, šią dieną priimtos rezoliucijos bus iš karto perdotos jose įvardytiems adresatams. Posėdis baigtas. Linkiu jums visiems geros kelionės namo. So.